Gavome tarybos poziciją po pirmojo svarstymo, ten kalbam apie direktyvą dėl naujų psichoaktyvių medžiagų įtraukimo į e, narkotikų apibriežti. Parlamentas turi tris mėnesius, kad galėtų pareikšti savo reakciją. Ten trijų mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti nuo rytojaus. Nuo 2017 spalio 6 rasite visą šį sąrašą.